Karlas Hert Wilders šiandien buvo išteisintas Niderlandų teisme nuo visų kaltinimų dėl jo e, tariamo užsipolimų arba išpolių islamo atžvilgių. Dabar pradėsime balsavimą, jums tikriausiai žinoma. A, atsiprašau, pirmiausia, raštu padėktą deklaraciją, kurią pasirašė E, nemažai narių. Ja pateikė Konstantinas Pakatis, Richard Howard, Adam Koza, Ivan Lichtenberger, Cecilija Wikstrom. Tai yra deklaracija dėl savanoriško bralio raštų žymėjimo ant e, pramoninių prekių. Ir remiantis darbo tvarkos taisyklės 123 taisykle ši deklaracija bus pridėta prie šio posėdžio protokolo. Taip pat bus nurodyta, kas ją pasirašė. Man atrodo, kad ponas Takakis norėtų pasi, pasi, pupa, puka, Pupakis norėtų kažką pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger, ponui Hautui ir visiems, kas pasirašė šią deklaraciją. Mes esame įsitikinę, jog e, neregiai arba regos sutrikimų turintys asmenys turi turėti teisę taip pat perskaityti žymėjimus ant produktų. Dėkoju. Dėkoju ir sveikinu